pirmojo punkto praėjusio vakarykščio posėdžio protokolo patvirtinimas. Visi esate gavę protokolą, ar turėtumėte dėl jo pastabų, dėl vakarykščio posėdžio protokolo? Atrodo, kad pastabų nėra.